frakciją. Taip pat iš e, socialdemokratų ir ALDE frakcijų gavau tokius prašymus dėl paskirimų. Mūsų paskirti delegacijų nariai, kuriuos turiu Jums pristatyti dabar, nes nebebus iki rytos dienos kito protokolo, e, jis bus parengtas tik Strasbūre. Tad e, Jūs informuoju apie tos paskirimus dabar, kad tie paskirimai jau nuo dabar būtų oficialūs. Paskirimus paskui jau rasite ir protokolone. Karolina Puncel yra skiriama pramonės mokslo tyrimų ir energetikos komiteto narė AKR delegacijoje. Ponas Jens Nilsson pakeis Anna Het